susėsti tam, kad mes galėtume pradėti balsuoti. Pirmiausia, norėčiau Jums pranešti, kad 2013 e, metų bendram e, biudžeto pakeitimus galima teikti iki tokios, tokių e, da, datų. Komitetai ir, ir reikia 14, 40 narių. E, grupės gali teikti pakeitimus iki e, e, rugsėjo 6 dienos 12 valandos.